Uh, Gerbėmėjai kolegos, pradėkime darbą. Ir šeštasis mūsų darbo atvarkės klausimas, sunkia svorių krovininių transporto priemonių apmokestinimo užnaudojimai, tam tikra infrastruktūra, nuostatos dėl transporto priemonių apmokestinimo. Nuo pranešėjas Markus Ferber. Ir mes turime svarstyti pakeitimus, tai yra nuomonė, kurią rengia transporto komitetas. O dabar. Dėkuoju, pirmininkė, gerbiami kolegos, aš pasistengsiu labai trumpai, nes turime e, netrukus balsuoti komisijos. E, E, pasiūlymas susidara iš dviejų e, dalių. E, vienas yra pasiūlymas įvesti bendrą sistemą ir antra, antras iš. keleivinio transporto apmokestinimo vertės sumažinimo. Ir E, mes e, reaguo, nereaguosime į kelis e, pakeitimus dėl to, kad tai nėra konon komiteto kompetencija. Mes pastaruosius 24 metus buvome atsakingi už transportą, tačiau aš manau, kad geriausia būtų suko, susikoncentruoti į ekon pagrindinius klausimus, tai yra mokesčius. Ir apie tai aš ir kalbėjau savo pranešime. Aš pasiūliau panašius dalykus kaip komisija, tai yra padaryti viską per penkis atskirus etapus. Viskas yra tikrai ganėtina biurokratiška, tačiau iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad labai paprasta. Aš siūlau peršokti perinamą laikotarpį ir manau, kad pradžioje turėtų būti 5 procentai apmokesnimas e, ir buvo pateikta labai didelių, daug pakeitimų. Aš noriu padėkoti, tačiau jie susikoncentravę ne tik į mokesčių aspektus, bet e, į visus e, elementus, kurie susiję su transporto komitetu, o ne ekonomikos komitetu. Ir todėl aš pasiūliau, kad mes turėtume nesižvelgti į juos ir neieškoti kažkokio kompromiso dėl to, kad tai yra tik tai stran transporto komiteto kompetencija. E, ir taip pat e, aš siūlau atsisakyti tų penkių atskirų etapų, tačiau taip pat atsižvelgti į tai, kad e, nu, matytas minimalus mokestis turi būti e, nepriklausyti nuo pajamų ir tai yra labai subalansuotas kompromisas, nes jis susijęs su tuo, ką mes galime daryti konkomitete. Ir aš lauksiu bendradarbiavimo su kolegomis. Ačiū. Uh... Ačiū. Uh, Pane Beris. Dėkoju. Jeigu yra kompromisas, tai reiškia, kad vyko diskusijos su kitais ir aš priklausau tiems, su kuriais buvo diskutuojama. E, pagrindinė problema, kuri mums yra kilusi, yra susijusi su tam tikra sistema, kurią komisija siūlo e, išgyvendinti ir gana griežtai e, pateikime pasiūlymą 5 metai, kas net po 20 procentų pakeitimų, bet egzistuoja skirtumai tarp valstybių narių, nes kai kuriuose valstybėse narėse yra taikomas kelių mokestis, o kitur jo nėra. Ir egzistuoja trečia kategorija, kuri ketina įvesti tokį mokestį. Mes pasiūlome pritaikyti lankstumo principą, kad valstybės narės galėtų laipsniškai e, įdėkti naują sistemą ar atsisakyti laipsniškai e, apmokestimo sunkės svorių transporto priemonių dabartinės sistemos. Ir mes nu, norime papildyti e, pasiūlymus dviem svarbiais elementais. Alternatyvus režimas apie tai bus kalbama transporto komitete po 2024 metų ir taip pat dabartinės apmokestimo sistemos laipsniškas atsisakymas ir derinimas jos prie alternatyvios sistemos, kad valstybės narės neprarastų pajamų tiek. Beje, noriu pasakyti, kad dėl 22 pakeitimo Molis Kotkato e, pasiūlė mūsų frakcijos vardu pakeitimą ir tai yra susijęs su biudžetiniais dalykais ir uh, Mes balsuosime už jį kaip frakcija. E, tai yra susijęs su dizelinėmis transporto priemonėmis, jų ir tolesniu naudojimu. E Ar uh, e, CR kas nors nori pasisakyti? Nostrimozom. Ačiū, pona pirmininkė. Aš kalbėsiu labai trumpai, nes turime jau toj balsuoti. Mes pritarėme pačiai minčiai pereiti nuo metinio kiekvienos transporto priemonės apmokestinimo prie kelių rinkliavos priklausomai nuo nuvažiuojamos atkarpos. Tačiau mes nepritarėme kompromisiniam variantui, nes tada kai kurios valstybės patirs nuostolius, o kas tos nuostolius padengs? Ačiū. Toliau, molės kokiai tu. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš manau, kad mūsų pozicija šiuo atveju gerai žinoma, bet trumpai. Mes nepritarėme pranešimui, nes vadovaujamas jame komisijos uh, požiūrių, o tam požiūriui mes nepritarėme. Ir mes nepritarėme tam, kad būtų panaikintas metinis mokesčius. Mūsų supratimu nereikia a, transporto priemonio apmokestinimo sieti su, su mokesčiu už nuvažiuotą atstumą. Nepamirškime dar ir tokių dalykų kaip spūstis, kadangi viskas remiasi nuvažiuotą nuvažiuotos atkarpos ilgių, tai mes nemanome, kad tai yra visiškai objektivus dalykas ir mes nemanome, kad tai gali būti atsijata nuo socialinės srities. Norėtume, kad būtų sukurta sistema, kuri derintų tarpusavėje įvairius aspektus, pavyzdžiui, transporto priemonės eksploatavimo laikas, jos poveikis aplinkai ir panašiai. Taip pat poveikį e, klimato kaitai ir reikia numatyti be kita ko tam tikras paskatas, pavyzdžiui, įmonių naudojimas privatiems tikslams, tai yra privataus automobilio naudojimas įmonės tikslams. Mes nemanome, kad sumažintas, e, mes manome, kad sumažintas tarifas nuo 24 e, metų taip pat nėra visiškai mums priimtinas. Paloma López Bermejo. Ne. Mūsų galva Nieko per daug negaliu ir pasakyti, nes NFF nėra suformavusi pozicijos pranešėjas. Dėkoju. Aš labai džiaugiuosi tuo, kad e, mes e, daugiausiai iš principo sutarėme, nors yra keli nuomonių skirtumai, e, tačiau aš manau, kad mes galėsime nuspręsti dėl šitos nuomonės tam, kad galėtų pasistumėti į priekį transporto komiteto priimdamas sprendimą. Kai kalbame apie apskritai transporto E, sistemą. Mes turime Europos parlamento rezoliuciją apie e, bendros vingietės e, sistemą ir jie yra pateikta ir komisijos pasiūlymą. Aš siūlau, kad mes šiame, šiame komitete turėtume susikoncentruoti tik tais į mokesčių temas. Labai ačiū. Ačiū. Taigi, įvyko diskusija dėl keletos pakeitimų reikia, kiek tai destruktyviai. O dabar pereikime prie balsavimo po minutės. Mes turime pasitikrinti, sako pirmininkas,

So as, as we have checking one, uh... Kadangi mes dar tikslinamės dėl vieno uh, EBI pranešimo teisinio aspekto, tai mes, mes pradėsime taip balsuoti. Pirmiausia, išbandykime, ar veikia balsavimo sistema. Balsuojame. The vote. Dar vienas kolega nebalsavo. Kągi, balsuoti baigiame dabar. Ir mes balsuosime dėl pono Viegas pranešimo, tai yra tarybos sprendimas dėl ES ir Norvegijos karalystės susitarimo dėl administracinio bendradarbiavimo balsuojame vardiniu būdu. Balsuokime. EPP vienu per daug, sako pirmininkas. Kągi, balsuoti baigiama. 49 už, vienas prieš, vienas susilaikė patvirtinta. Sveikiname pranešėją Miguel Vygas. O dabar perėsime prie Molius Scott Keito. Kato pranešimo tvarus finansai. A kompromisnis už prieš susilaikę patvirtinta. 74 pakeitimas už prieš susilaikę pasitikslinkime. Balsuokime elektroniniu būdu. Pradedame. Balsuoti baigiama. Patvirtinta. 75 už prieš susilaikę. Atmestas 76 už prieš susilaikę. Bet reikia pasitikslinti. Balsuojame. Vote is closed. Balsuoti baigiame. Atmesta 78 už prieš susilaikę atmesta. B kompromisas kartu su žodiniu pakeitimu už prieš pasitikslinkime balsuokime. Yes. Please be quick. We are waiting for you, but. Na, balsuokime sparčiau, ragina pirmininkas. Okay, then we have to move. Uh, okay. Kągi, balsuoti baigiame. Atmesta. Dabar dėl paties kompromisinio pakeitimo, be žodinio pakeitimo at, pritvar, prit, e, pritarta, 92 pakeitimas už prieš patvirtinta, man atrodo, dauguma, bet pasitikslinkime, balsuojame. Balsuoti baigiama. Patvirtinta. 93 už prieš, susilaikę, pasitikslinkime. Man atrodo, kad atmestas pakeitimas, bet vis tiek tikslinomės. Balsuoti baigime. Atmesta vienu balsu. 20, 94 už, prieš, pasitikslinkime, balsuokime. Balsuoti baigime. Už. Kągi, atsiprašau, aš suklydau, sako pirmininkas, man pasirodė, kad balsuota buvo prieš. Na, reikėtų jumis daugiau pasitikėti, sako pirmininkas. C kompromisas. Už, prieš, susilaikę patvirtinta. 106 pakeitimas už prieš susilaikę atmestą, kompromisinis D už prieš susilaikę patvirtinta, 118 už, prieš, susilaikę, patvirtinta. E kompromisas kartu su žodiniu pakeitimu už, prieš, susilaikę. Man atrodo, kad atmestas. Taigi kompromisinės E. Be žodinio pakeitimo norit, kad perbalsuotume. Gerai, balsuojame elektroniniu būdu. Pradedam dėl pakeitimo žodžių. Balsuoti baigiama. Atmesta. E kompromisinis pakeitimas be žodinio pakeitimo už prieš susilaikę patvirtinta. Toliau F kompromisas už prieš susilaikę patvirtinta. G kompromisas už prieš susilaikę patvirtinta. Kompromisinis H už prieš susilaikę patvirtinta. 174 pakeitimas kartu su žodiniu pakeitimu. Už prieš susilaikę patvirtinta. 175 atkrenta, taip? Ne, balsuojame. Už prieš patvirtinta. Kompromisnėsiai už patvirtintas. 192 už prieš susilaikę patvirtinta, 195 už prieš susilaikę patvirtinta, G kompromisas už prieš susilaikę patvirtinta, 204 už prieš, 204 pakeitimas už prieš susilaikę, ne, pasitikslinkime, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiama. Atmesta 205 už prieš susilaikę patvirtinta, K kompromisas už prieš susilaikę patvirtinta, 209 pakeitimas, jo dvi dalys. Pirmoji dalis už prieš susilaikę patvirtinta, antra dalis už prieš susilaikę pasitikslinkime dėl antrosios dalies. Balsuoti baigiame. Atmesta. 211 už prieš. Man atrodo atmesta, bet gal pasitikslinkime. Balsuoti baigiame. Tai yra balsuoti pradedam, sako pirmininkas. Dabar jau baigiame. Danuta, ar balsavote? Dabar jau baigėme balsuoti. Patvirtinta. Dviejų balsų dauguma. Persvara tai yra 213 už, prieš, susilaikę, atmesta. Norit pasitikslinti? Ne. Gerai. L kompromisas už, prieš susilaikę patvirtinta M kompromisas už prieš susilaikę patvirtinta 3227 už prieš susilaikę atmesta 228 už prieš susilaikę patvirtinta N kompromisas kartu su žodiniu pakeitimu, ane? Klausia pirmininkas. Taigi, už, prieš, pasitikslinkime, balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta. Dabar dėl kompromisinio N už, prieš, EPP, jūs už, ne? Už, prieš, patvirtinta. Toliau 241 pakeitimas. Jo yra kelios dalys, taip? Klausė pirmininkas. Gerai, keturios dalys, pirmoji dalis. Už prieš susilaikę patvirtinta, antra dalis už prieš susilaikę. Pasitikslinkime dėl antrosios dalies. Balsuoti baigiame. Atmesta. Trečia dalis. Faktiškai tai yra susiję su 242. Jeigu bus atmestas šis pakeitimas, tada viskas atkrenta. Taigi 242 pakeitimas už prieš susilaikę patvirtinta, 243 už prieš Man atrodo patvirtinta, bet pasitikslinkime. 243 pakeitimas balsuojam. Balsuoti baigiama. Patvirtinta. 242 atskrenta. O kompromisas. O kompromisinis pakeitimas. Pirmininkas atsiprašo už klaidą. Netaip ištariau, sako pirmininkas kartu su žodiniu pakeitimu už prieš pasitikslinkime. EPP vienu per daug. Balsuoti baigiame. Atmesta. Taigi dabar tik, o kompromisas už prieš susilaikę patvirtinta, komprom, P Kompromisinis pakeitimas už prieš susilaikę patvirtinta. 264 už prieš. Pasitikslinkime. 264 balsuojam. Balsuoti baigiame. 265 už prieš susilaikę patvirtinta. 266 už prieš pasitikslinkime dėl 266. Balsuoti baigiame. Atmesta. 267 už prieš. Susilaikė atmesta. Q kompromisas už prieš susilaikę patvirtinta, 278 už prieš susilaikę patvirtinta, 279 už prieš Pasitikslinkime dėl 279, balsuoti pradedam. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. 280 už. Prieš. Pasitikslinkime. 280 pakeitimas. Balsuojam. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. AR kompromisas už, prieš susilaikę patvirtinta, 291 už, prieš susilaikę patvirtinta, 292 už, prieš susilaikę patvirtinta, 293 už, prieš susilaikę atmesta, 294 už, prieš pasitikslinkime dėl 294. Balsuoti baigiama. Atmesta. 295 už prieš susilaikė. Atmesta. 296 už prieš susilaikę. Atmesta. 290. Norit, kad pasitikslintumėm? Gerai, balsuojama. Balsuoti baigiama. Atmesta. Dėl 297 balsavome, tikslinasi pirmininkas. Ne, dėl 296. Ne, man atrodo, tai buvo Molis Scott Kato pakeitimas, sako pirmininkas. Gerai. Norite pasitikslinti dėl 297. Balsuojam. Balsuoti baigiame. Nepasikeitė rezultatas atmestas 298 už prieš susilaikę patvirtinta, 229 už prieš susilaikę atmestą, 300 už prieš susilaikę pasitikslinkime. Balsuojam. Balsuoti baigiame. Atmesta. S kompromisas už, prieš susilaikę patvirtinta. 311 pakeitimas už prieš susilaikę patvirtinta, 312 už prieš susilaikę patvirtinta, 314 už prieš susilaikę patvirtinta, 315 už prieš susilaikę atmesta. Pradinis tekstas, pirma dalis už prieš patvirtinta, Pradinis tekstas antroji dalis už prieš susilaikę patvirtinta. Pirmasis pakeitimas už prieš susilaikę patvirtinta. Toliau trečias už prieš patvirtinta. Antras pakeitimas už prieš patvirtinta, trečias pakeitimas už prieš susilaikę patvirtinta, ketvirtas pakeitimas už prieš susilaikę atmesta. Pasitikslinkime dėl ketvirto. Balsuoti baigiame. Atmesta. Pradinis tekstas. Ketvirtoji dalis už prieš susilaikę patvirtinta. Penktas pakeitimas už prieš susilaikę. Man atrodo, kad atmestas, bet gal verta pasitikslinti. Gerai, balsuojame elektroniniu būdu. Pradedam. Baigiame balsuoti. Atmesta. Pradinis tekstas, penktoji dalis už prieš susilaikę. Man atrodo patvirtinta, sako pirmininkas. Tiksliname. Balsuojame už ketvirtą, penktą konstatuojamą dalį. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. Šešta konstatuojamoji dalis už prieš susilaikę patvirtinta. Septintoji už prieš susilaikę patvirtinta. Šeštas pakeitimas už prieš susilaikę patvirtinta. Aštunta dalis už prieš susilaikę patvirtinta. Devinta dalis už prieš susilaikę. Alde, jūs už ar prieš patvirtinta. De, septintas pakeitimas už prieš susilaikę patvirtinta. Pasitikslinkime dėl septintojo pakeitimo konstatuojamosios devintos A dalies. Balsuoti baigime. Patvirtinta. Dešimta dalis už, prieš, susilaikė patvirtinta. Aštuntas pakeitimas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Vienuolta dalis pradinis tekstas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Devintas pakeitimas už, prieš, susilaikė patvirtinta patvirtinta, dešimtas pakeitimas už prieš susilaikę patvirtinta, dvylikta dalis už prieš susilaikę patvirtinta, trylikta dalis už prieš susilaikę patvirtinta, keturiolikta dalis už prieš susilaikę patvirtinta, penkiolikta dalis už prieš susilaikę patvirtinta, 11 pakeitimas už prieš susilaikę patvirtinta, 16 dalis už prieš susilaikę patvirtinta, 17 dalis už prieš susilaikė patvirtinta, 18 dalis už prieš susilaikė patvirtinta, 19 dalis už prieš susilaikė patvirtinta, 12 pakeitimas už prieš pasitikslinkime balsuojam. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. 13, 14 pakeitimas už prieš susilaikė patvirtinta, 20 dalis už prieš susilaikė. Nematau. Balsuokime dėl 20-osios konstatuojamos dalies, pradinis tekstas. Kažkaip labai daug konstatuojamųjų dalių šiandieną. Dvidešimt pirmoji dalis, už prieš susilaikę penkioliktą patvirtinta, 22 dalis už prieš susilaikę patvirtinta, 23 už prieš susilaikę patvirtinta, 24 už prieš susilaikę patvirtinta, 16 pakeitimas už prieš susilaikę patvirtinta. 26 dalis už prieš susilaikę patvirtinta, 27 už prieš susilaikę patvirtinta, 28 už prieš susilaikę patvirtinta, 21 pakeitimas už prieš susilaikę patvirtinta, 17 už prieš susilaikę patvirtinta ne atkrenta 17 pakeitimas. Reikia dabar už 18 balsuoti, o 40 ir 20 už prieš susilaikė patvirtinta, 29 pakeitim, dalis už patvirtinta, 19 pakeitimas už prieš. Pasitikslinkime dėl 19 pakeitimo. Patvirtinta. 31 dalis už prieš. Pasitikslinkime. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. 22 pakeitimas už prieš susilaikę atmesta, 23 pakeitimas už prieš susilaikę patvirtinta, 24 pakeitimas už 25 pakeitimas už prieš. Pasitikslinkime dėl 25 pakeitimo. Balsuoti baigimą. Patvirtinta. Vieno balso persvara 26 pakeitimas už prieš susilaikę patvirtinta 27. įtariu, kad neįmanoma, nes mano kitoks balsavimo <clears throat> sąrašas SND, bet kitos grupės ne. 27 už prieš patvirtinta, 28 už prieš patvirtinta, 29 už prieš patvirtinta, 30 už prieš susilaikę atmesta, 31 už prieš patvirtinta susilaikė atmesta, 32 už prieš susilaikė patvirtinta, 33 už prieš susilaikė patvirtinta, 34 už prieš susilaikė atmesta, 35 už prieš susilaikė atmesta, 36 už prieš susilaikė atmesta. 33 dalis už prieš susilaikę patvirtinta, 34 už prieš susilaikę Patvirtinta 307 pakeitimas už prieš. Patvirtinta 308 pakeitimas už prieš susilaikę. Patvirtinta 309 pakeitimas už prieš susilaikę. Patvirtinta T kompromisas už prieš susilaikę. Patvirtinta 53 pakeitimas už prieš pasitikslinkime dėl 53 pakeitimo. Balsuoti baigime. Atmesta. 56 pakeitimas už prieš. Pasitikslinkime dėl 56. Balsuoti baigiame. 58 už. Pasitikslinkime dėl 58. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. O dabar balsuosime dėl viso teksto. Vardinis balsavimas pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. 42 už, 9 prieš, 3 susilaikę. Sveikiname pranešėją, sako pirmininkas. O dabar pereikime prie sunkia svorių transporto priemonių. A kompromisas. Už prieš e, susilaikė priimta 26 pakeitimas, kas už prieš susilaikė atmesta. Septintasis pakeitimas už prieš susilaikė atmesta. Aštuntasis pakeitimas už prieš susilaikė atmesta. Dešimtasis pakeitimas už prieš susilaikė atmesta, devintasis pakeitimas už prieš susilaikė atmesta, vienuoliktasis už prieš susilaikė atmesta, dvyliktasis pakeitimas už prieš susilaikė atmesta, tryliktasis už prieš susilaikė atmesta, keturioliktasis už prieš susilaikė atmesta. 15 pakeitimas už prieš susilaikė atmesta, 16 už prieš susilaikė atmesta, 17 už prieš susilaikė atmesta, 21 už prieš susilaikė atmesta, 22 už prieš susilaikė 22 balsuojame, tikriname. Balsavimas baigtas, atmesta dviejų balsų persvarą, 23 kas už prieš susilaikė atmesta, komisijos pasiūlymas su pakeitimas, vardienis balsavimas, prašom balsuoti. Balsavimas e, baigtas. 36 už 15 prieš 3 susilaikė nuomonė patvirtinta. Dar turime e, balsuoti dėl vieno klausimo. Sveikinu pranešėją. E, dviejų minučių pertrauka prieš paskutinį balsavimą. Turime pasikonsultuoti su teisės tarnyba dėl dviejų pakeitimų. Labai trumpai, poros minučių pertrauka. Well schedule, so we... Mes jau ir taip e, labai sparčiai dirbame, turime laiko, taigi pertraukėlė. Periname prie Salsiperės pranešimo dėl Europos bankų institucijos vietos. Esate pasirengę? Ketvirtasis pakeitimas, kas už prieš susilaikė priimta. E, nurodomosios dalys AFKO 3, AFKO 4 tai yra pakeitimai, kartu kas už prieš susilaikė priimta. 19 pakeitimas už prieš susilaikė atmesta, biudžeto pirmasis už prieš susilaikė priimta. Pirmasis pakeitimas abiejų pranešėjų, kas už prieš susilaikė. Priimta. Devintas atkris. Taip. E, biudžeto antrasis, kas už prieš susilaikė priimtas, biudžeto ketvirtasis už prieš susilaikė atmestas, biudžeto penktasis už prieš susilaikė priimtas, antrasis pakeitimas už prieš susilaikė priimtas, trečiasis už prieš susilaikė priimtas. A kompromisas už prieš susilaikė priimtas, B kompromisas už prieš susilaikė priimtas. Balsuojame dėl komisijos pasiūlymo su pakeitimais. Balsavimas prasideda. Vardinis balsavimas. Vardinis balsavimas. Kaip visuomet, tokiais atvejais būna, balsavimas baigiamas. 53 už vienas prieš, niekas nesusilaikė. Balsuojame dėl teisėkuros rezoliucijos. Antroji pastraipa pirminio teksto už prieš susilaikė priimta. Aštuntasis pakeitimas už prieš susilaikė atmesta. Pirminis tekstas, trečioji pastraipa už prieš susilaikė priimta. Ketvirtoji pastraipa už prieš susilaikė priimta. Devintasis pakeitimas atkrito. Dešimtasis dėl jo balsuojama, kas už prieš susilaikė atmestas. Pirminis tekstas e, atkrito, tiksliau, šeštoji pastraipa pirminio teksto už prieš susilaikė priimta. Atrodo, reikėjo balsuoti dar dėl kitų. Pirminis tekstas, penktoji pastraipa, dėl jos reikėjo balsuoti už prieš susilaikė priimta. Šeštoji pastraipa už, prieš susilaikę primta. Dvyliktas pakeitimas už prieš susilaikė atmesta, tryliktas pakeitimas už prieš susilaikė atmesta, keturioliktasis už prieš susilaikė atmestas, penkioliktasis už prieš susilaikė atmestas, šešioliktasis už prieš susilaikė atmestas. 15, 17 pastraipo originalus tekstas už prieš susilaikė priimta. AFKO pirmasis už prieš susilaikė priimtas. 17 ir 8 atkrito. Taip pat balsuojame dėl pirminio teksto. 18 pakeitimas už prieš susilaikė atmesta. E, originalus pirminis tekstas už prieš susilaikė priimta. Penktasis pakeitimas už prieš susilaikė priimta. Šeštasis už prieš susilaikė priimta. Šitai sėkros rezoliucija laikoma patvirtinta su pakeitimais. Dabar balsuosime dėl sprendimo pradėti tarp institucinės darybas. Vardinis balsavimas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. 52 už, vienas prieš, vienas susilaikė. Pranešimas ir sprendimas yra e, priimtas. Sveikinu pranešėjus. Darbą baigėme. Grįšime. E, pirmininkas sako ketvirtą trisdešimt. Pasitaiso keturioliktą trisdešimt. is not in the agenda. Okay, sorry. We have 2.30 the... Taigi 14.30 vyks uh, viešasis klausimas. 12.30. Yeah. 1. Oh, and 1 o'clock, uh, those who are members, we have the banking union working. 13 val. Bankų sąjungos darbo grupės posėdis vyks nariams šios grupės pranešu. Dabar posėdis baigiamas.